Os Elnuk. Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. Ponios ir ponai. Labas rytas, kalbėsiu vengriškai. Posėdį pradedame. Kai dėl darbo atvarkės, pirmiausia, kalbėsime apie žodinį klausimą susijusi su abipusių profesinių kvalifikacijų pripažinimu.